Ačiū. Dabar e, diskusija šio klausimu baigiama, o rytoj dėl šio klausimo balsuosime 12 valandą. Dabar pereisime prie žodinio klausimo e, tarybai, tiksliau komisijai. E, malio atstatymas ir demokratizacija. e la parola ai due autori. Pradėkime nuo uh, ponios Žoli. Pone pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Malio atstatymas ir atkūrimas yra platus klausimas. Aš susitelksiu prie trijų aspektų - prie rinkimų, prie reikalingos paramos seksualinio smurto aukoms ir prie mūsų vaidmens susitaikymo procese. Ne skubinkime rinkimų proceso, kad būtų kad galėtume neva prisiskirti savo nuopelnus, atseit mes išsprendėme malio problemas, tai būtų neteisinga ir pavojinga. Be abejo, maliui reikia, kad galėtų at, būti atkurtas legalios uh, nacionalinės valdžios, tačiau situacija labai trapi ir uh, dar kol kas rinkimų kampanija ramiomis saliomis vykti negali. Karas buvo lydimas uh, visos eilės siaubų. Daugelis moterų buvo išprievartautos arba e, buvo prievarta ištekintos, paliktos vienos e, be jokios paramos. Tos šeimos turi būti išklausytos ir turi sulaukti pagalbos. ES turi suteikti joms reikiamą paramą per nevyriausybinės organizacijas, kurioms labai trūksta priemonių. Mūsų atsakomybė čia yra didžiulė, nes uh, turime kalbėti apie e, galimybę pabėgėliams dalyvauti rinkimuose, kai jie jau vyks. Netrukus prasidės ramadanas, prasidės liūčių sezonas, tad mes nerenkime rinkimų per nelik skubotai, nes gali atsitikti taip, kad žmonės negalės balsuoti ir tų kliūčių legaliam balsavimui iškris labai daug. E, būtina atkurti infrastruktūrą ir pradėti teikti viešasias paslaugas tinkamai, kad demokratizavimo ir sustaikymo procesas prasidėtų, kad žmonės pasijūstų ramiau, jie kenčia daugybę metų. E, Prancūzijos įsikišimas į malį mus verčia išklausyti Malio visuomenės problemas ir padėti jiems, net kritiškiausiamis sąlygomis. Malio ateitis priklauso Malio piliečiams. Mes esame tik tie, kurie gali išklausyti, gali padėti. Mes e, esame, Prancūzija yra ta valstybė, kuri išlaisvino šalį, tačiau mano šalis turi uh, pasistengti elgtis tinkamai, kad nebūtų laikoma kaip nauja kolonizatorė. ES turi tai užtikrinti. Dėkui. Ačiū dabar žodis ponui Danžan. Trys minutės. Ačiū. Pirmininkė, aš tik tai noriu pasakyti, kad pasisakau taip pat ir Delmaro Broko vardu. Jis taipogi prisidėjo prie šios rezoliucijos e, parengimo ir dėja šiandien negali dalyvauti posėdėje. Mes kartu manome, kad e, šios diskusijos yra tikrai sveikintinos, labai tinkamu laiku organizuojamos. Na ir labai gaila, Bet galima buvo netgi ir anksčiau šias diskusijas pravesti, net prieš keletą metų. Neturėtume pamiršti, kad ES 27 valstybės narės ir visos ES institucijos 2011 metais prieš daugiau nei dviejus metus e, parengė e, saugumo ir bendradarbiavimo strategiją Sahelija. Jeigu ši strategija būtų įgyvendinta, tai ko gero ta situacija net ir nesusidarytų tokia, kokia yra šiandien ir nereikėtų tos rezoliucijos, kuri kalba apie saugumą, apie e, plėtrą kontekste, kuris yra daug sudėtingesnis negu kad prieš porą metų. Taigi šiandien reikia e, susigražinti prarastą laiką. Ir tai reikia daryti skubiai. E, deja, dirbant skubiai, darbas ne visada būna pats kokybiškiausias. Pone Žoly e, priminė rink, su rinkimai susijusias problemas. Na taip, rinkimai yra reikalingi, be jokios abejonės, e, norint suteikti legitimumo vietos subjektams būtini yra rinkimai. Juk būtent tie žmonės, tų žmonių rankose bus šalies likimas. Tačiau e, rinkimai rinkimus organizuojant reikėtų atsižvelgti į techninės, politinės priežastis, aspektus tam tikrus. Ir netinkamai įgyvendinami rinkimai neturėtų pabloginti e, situacijos. Aš nežinau, ar tikrai reikėtų džiaugtis tuo skubotumu. E, dabar dėl saugumo norėčiau pasidžiaugti tuo, ką nuveikė Prancūzijos kariuomenė kartu su sąjungininkais afrikiečiais. Be jokios abejonės reikėtų e UTM ES misijos rezultatus e, pasveikinti, pasidžiaugti jais. Tai yra ilgalaikiai rezultatai, kaip žinia, malio kariuomeniai reikia ne vien tik tai mokymų, bet ir atstatymo, apskritai atstatymo. Na, atstatymas, yra, sus, atstatymas susijęs su demokratinė, griežta demokratinė kontrole. Kariuomenė turi būti lojali demokratinėms institucijoms. Šiuo metu bent jau to nėra dar, nepaisant to, kad ES e, atlieka tam tikrą darbą. Mes čia e, Briuselėje e, dabar mokomės iš klaidų padarytų dar iki konflikto. Tik dabar EIVT ir visos kitos struktūros turi dėti visas pastangas tam, kad būtų pažanga įgyvendinta Malyje. Ačiū dabar žodis ponui Piebalks, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Parlamento nariai, aš džiaugiuosi, kad turiu progą su jumis kalbėti apie situaciją Malyje. Ir tai iš ties geras laikas, nes ruošiami prezidento rinkimai kitą mėnesį. Taip pat jungtinės tautos planuoja um, vadovauti misijai kartu su Afrika Marija. Taigi, mes turime spręsti šią krizę, kuri krečia Malį ir visą regioną. Mes, mums reikia uh, su, Mes remiamės saugumo strategiją 2011 metų ir turime uh, gerbti um, valstybės um, valdžios įstai, institucijas. Uh, būtina koordinuoti uh, pagalbos veiksmus ir visos ES narės veikia iš vien ir veikia kartu. Dar prieš uh, Um, kovo 22 dienos perversmą. Buvo suteikta um, pagalba 112 milijonų eurų iš um, humanitarinės pagalbos generalinio direktorato. Taip pat kartu su kitomis valstybėmis 50 milijonų eurų buvo skirta ECOVAS Taip pat mm, ES mokymo misija e, moko Malių kariuomenę ir skatina parengti gairias, kurios galiausiai buvo priimtos sausio 29 dieną. ES pasiūlė pagalbą įgyvendinančias gairias. Taigi ES yra viena iš pagrindinė Malio e, sąjungininkių ir pagalbininkių rekonstruojant šalį. Gegužės 15 dieną buvo Briuselėje surinkta aukšto lygio donorų konferencija, kurioje, vadovavo, kurioje dalyvavo Malio, ES ir Prancūzijos atstovai ir buvo nuspręsta Maliui skirti 3,25 milijardo ES teikia 1,4 milijardo paramos, 848 milijonai eurų bus paimti iš valstybių narių, o 523 milijonai milijonų skirs komisija. Ir tai nėra paprastas įsipareigojimas, tai yra e, veiksmų plano parengto e, bendradarbiaujant su Maliu rezultatas. Taigi mes turime naudotis visomis priemonėmis, kurias turime, kad paskatinume pokyčius ilguoju laikotarpiu stabilumo instrumentas, humanitarinės pagalbos priemonės, kitos pagalbos sutartis. Visi, iš visos šios priemonės padės atkurti demokratiją, teisinę valstybę ir įveikti dabar malį krečiančią krizę. Europos komisija pradėjo įgyvendinti projektus remdamasi šiuo požiūriu ir planuoja uh, ir toliau dirbti šią linkme šiais metais ir iki 2014. Buvo paskirtas specialusis atstovas, kuris yra vienas iš pagrindinių mm, vadovų e, siekiant su teikiai suvaldyti padėtį. siekiant atgauti ir atkurti stabilę padėtį šalies šiaurėje Kidalyje. Taigi reikia remti e, demokratiškas armijos pajėgas, remti e, rinkimus, paskirti e, jau yra paskirta rinkimų stebėjimo misija vadovaujama Louis Michel. Ir norėčiau pridurti, kad nepaisant kritikos ES išties efektyviai ir laiku reagavo. Mūsų stabilumo paketo priemonė vasario mėnesį skyrė 20 milijonų eurų ir pačiu laiku jie buvo skirti e, saugumo sričiai ir planavimui remti. 25 milijonai buvo skirti taip pat kaimininėms valstybėms Mauritanijai ir Nigerijai. Europos Sąjunga pradėjo projektą pajėgumams kurti Nigeriją, taigi bendradarbiavome ir su kitomis valstybė, kaiminės valstybėmis. Tačiau nepakanka atsižvelgti į problemas, su kuriomis susiduria Malis, reikia atsižvelgti į visą regioną. Didelis iššūkis e, kyla, kalbant apie malio rekonstrukciją. Daug kas priklausys nuo e, vietos suinteresuotųjų šalių, jeigu norime pasiekti valdymo pažangos. Dar vienas iššūkis yra tas, kad reikia vengti kliučių, e, kurias patyrėme per pastaruosius 20 mečius, kai pinigai nepadarė reikiamos įtakos valdysenai saugumo ir teisinės valstybės e, principų pokyčiai yra būtini. Europa, valstybės narės vaidins pagrindinį vaidmenį tiekdamos paramą per Europos plėtros fondą, stabilumo priemonį ir bendro saugumo ir gynybos politikos veiksmus. Susitaikymo procesas Malija bus ilgalaikis procesas, tam reikės daug laiko. ES remia nacionalin, komisiją nacionaliniam dialogui. Ir norint, kad šis susitaikymo procesas būtų sėkmingas, reikia, kad visos suinteresuotosios pusės būtų pasirengę kalbėtis. Būtent to ir sieksime, e, paskirdami ypatingai atstovą dialogui su Maliu. Noriu pabrėžti, kad Dabar Malija e, mokomos karinės pajėgos, e, pabrėžiama būtinybė išsaugoti, apsaugoti žmogaus teisės. Dėl šios priežasties taip pat siunčiame stebėtojus. Stebime žmogaus teisų padėtį ir toliau planuojame teikti paramą, kur jos reikia. Kalbant apie regioninę politiką, matome, kad pagalbos reikia ir kitoms valstybėms Sehelyje. Reikia kovoti su korupcija, e, organizuotų nusikalstamumu, priekybą narkotikais. Taigi manoma, matome, kad reikia regioninės programos, kurios dabar Sahelio regione trūksta. Taigi kartu su tarptautiniais partneriais ir Sahelio valstybėmis turėtumėme išspręsti dabartinius netidėliotinius saugumo klausimus ir toliau orientuotis į ekonomiką. Aš manau, kad maliečiams galime pažadėti paramą, tačiau niekada nepakeisime tų suinteresuotų šalių pačiame Malyje. Ir aš labai tikiuosi, kad pastarojo mėnesio įvykiai paspartins šalies raidą ir tikiuosi, kad patys maliečiai pirmaus šiame procese ir svarbiai e, prie jo prisidės mes savo ruoštu, juos visokiojopai rengsime. Dėkoju komisarui, sako pirmininkė. O dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams EPP. Dėkuoju, ponė Virvinkė, pradėsiu nuo aktualijų, kurias visi sekame. E, vadovaujant prezidentui Kombaurė, dabar bus ko gero pasirašytas susitarimas dėl situacijos Kidalyje. Visi žinome, kiek svarbus yra tas susitarimas, kad būtų galima normalizuoti padėtį, nes priešingų atveju rinkimai gali neįvykti, gali iškilti jiems pavojus ir esant tokia trapiai situacijai sunku būtų surenkti rinkimus, gal net neįmanoma. Tačiau likim optimistai ir grįžkime prie svarbiausio mūsų diskusijų klausimų, o būtent rekonstrukcijos, e, kaip jau Kaip jau visi žinome, e, įvyko karinė misija, kuri buvo sėkminga, sveikinom ne kartą Prancūzijos e, pajėgas atlikusias tą puikių misiją, tačiau buvo pažadėta ir pagalba. Ir buvo duoti labai rimti pažadai, o poreikiai šalyje yra didžiuliai. Norėčiau paminti tik tai, kad Malio vyriausybės ištekliai sumažėjo 30 procentų po valstybės perversmo kovo 2012 metų. Paskui pusė milijono žmonių turėjo išeiti iš savo namų, dešimtis tūkstančių kol kas dar gyvena pabėgėlių stovyklose, e, medicinos paslaugos šiaurės šal, šiaurinėje šalies dalyje dar yra neprieinamos ir milijonas malio gyventojų gali mirti badu. Tai štai, poreikiai kokie. Ir kaip sakė komisaras, čia Europa turi suvaidinti jai tenkantį vaidmenį. Dėkuoju. Grazie, gruppo SD, onorevole Gomes. Dėkuoju, ponia Gomes, pusantros minutės. Dėkuoju. Malio demokratizacija turi prasidėti nuo susitarimo E, nacionaliniu, turi būti kurta nacionalinė sustaikinimo komisija. Netrukus vyks rinkimai ir turime stebėti malio pereinamąjį laikotarpį. Šalies stabilizavimui reikės didžiulių susitaikinimo pastangų tarp atskirų etninių grupių, reikės socialinio susitaikinimo. Tuo regai turi būti gražinti į visuomenę kaip teisėti nariai ir apskritai turėtų taikyti visa Malio visuomenė. Moterims e, taip pat reikia nuotyti vaidmenį šiame procese. Turime uh, užtikrinti, kad maliečiai turės galimybę dalyvauti rinkimuose ir turime užtikrinti, kad įvyktų didžiuliai pasikeitimai. Taip pat turime nepamiršti ir teroristų, ir, ir nusikalstamų tinklų ne tik Malyje, bet ir Sahelio regione. Uh, Būtina išlaikyti malio, malį demokratijos kelyje, tai yra gyvybiškai svarbu. Valstybės, kurios prisimė pagalbos įsipareigojimus, turi e, jų laikytis, privalu padėti šalį vystytis ekonomiškai. E, žmonėms svarbu užtikrinti svarbiausius poreikius. E, labai žemi yra rodikliai susijęs su žmonių pragyvenimo lygiu ir malyje padaryti viską yra būtina, kad šalis galėtų atsigauti politiškai ir ekonomiškai. Malija būtina įgyvendinti holistinę investicijų programą, būtina kovoti su skurdu ir padėti šaliai vystytis. Būtina, kad neįsivyrautų terorizmas ir kriminaliniai elementai, ne tik Marija, bet ir apskritai Sahelio regione, apimant ir Libiją. Mums reikia dirbti visiems kartu, kad pagerėtų situacija visame regione. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū dabar nuo Aldės. Ponas Goransas, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Ilgas malio stabilizavimo procesas po valstybės perversmo yra kliūčių pilnas ruožas. Jeigu kai kurie čia išvelgia realios perspektyvos, dar daug ką čia reikia nuveikti. Kidalio regione dar nėra užtikrintas saugumas. Čia labai svarbus vaidmuo tenka tuaregams, kurių e, be jų ko gero tinkamo sprendimo nepavyks pasiekti. Kitas dalykas - viso Sahelio regiono pažeidžiamumas e, nuo pat arabų pavasario pradžios. Ir dabar tas, ta santykinė, ta santykinė ramybė neturėtų e, būti interpretuojama kaip e, smurto pabaiga regione. Tam tikri ženklai rodo, kad islamistai apsiginklavę iki pat dantų e, rengiasi naujiems, e, naujiems veiksmams. Dabar kas dėl teigiamų dalykų, tai e, Liepos 28 ir Rūpiučio 11 dienos rinkimai. Europos Sąjunga ten siunčia. E, rinkimų stebėtojus, kuriems pirmininkaus Louis Michelis, ko gero niekas nebejoja tuo, kad jis puikiai išmano Afrikos realybę. Na ir taip pat e, galėtume pasidžiaugti čia tarptautinės bendruomenės įsipareigojimu. Jungtinių tautų pajėgos minusma. E, Ir būtų tik tai pavyzdys to. Na ir dar kitas dalykas, pats teigiamiausias dalykas, ko gero būtų e, džiuginantis e, gegužės mėnesio Bruselėje e, e, vykusios e, donorų konferencijos rezultatai. Tai yra numatyti 3 milijardai eurų investuoti į šalies atstatymą. Dabar ar rinkimus reikėtų e, organizuoti atstatymo pradžioje ar pabaigoje, aš esu įsitikinęs, kad dabartinis sprendimas yra geras sprendimas. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad rinkimai be jokios abejonės yra ilgo demokratizacijos proceso dalis, to proceso, kuris pradėtas buvo dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Na ir valstybės kūrimas, jeigu kursime valstybę iki rinkimų, tai ko gero ignoruosime faktą, kad tik tai e, visuotiniai rinkimai gali gali suteikti reikalingo legitimumo e, valstybės institucijų veiklai. Ir tik tai taip legitimumas taps tuo pagrindu, kuriuo remsis piliečių pasitikėjimas institucijomis. Na ir dar norėčiau gerbiamas. Uh, komisarė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad poniai Troarė, buvusiai e, kultūros ministrai, nebuvo suteikta viza. Ir aš e, puikiai pažįstu šią ponę ir nelabai įsivaizduoju, dėl kokių priežasčių nebuvo jai suteikta viza. Ačiū. Ačiū dabar žaliųjų vardu ponas Alfonsi. Minutė. Ačiū pirmininkė. Dabartinė Malio situacija e, yra labai svarbi, nes nuo šiaurės Malio problemos išsprendimo e, stabilumas visame regione per ateinančius dešimtmečius nu, priklausys. Dabar kokie e, ten kyla pavojai. Ten vis dar yra keršto siekiančių tam tikrų sukilėlių ir tai turėtų bus, mus neraminti. Kitą savaitę Bruselėje vykstančioje konferencijoje turėtume kartu su NVO į tai atkreipti dėmesį. Mes, kaip ES, turime tam tikrų įsipareigojimų Malyje. Prancūzijos kariuomenės veiksmai, kovojant su terorizmu ir nar prekyba narkotikais, negali dabar būti sustabdyti. Toliau reikia juos tęsti. Ir ne tik tai Kidalio regione, bet ir Razauat regione reikia užtikrinti saugumą. Tik tai sukūrus tikrą federalinę valstybę šioje teritorijoje galės įsivyrauti saugumas ir stabilumas. Ačiū. Pirmininkė. Da, ačiū. Dabar ponui Zahradil. Žodis nuo ECR, nuo ECR frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė. Šiandien žiniasklaidoje perskaičiau ataskaitą, kurioje puikiai iliustruojama, kas nutiko Malyje. UNESCO išleistoje ataskaitoje kalbama apie Timbuktų miesto sunaikinimą, kur buvo sugriauta 16 mm, iš kultūrinių vietų šventyklų sunaikinta daug istorinių dokumentų. Taip pat turime kalbėti ir apie politinę ir ekonominę žalą, kuri yra daug didesnė. Ir mūsų frakcija dažnai laikosi nuosaikios tokios pozicijos, bet dabar mes labai aiškiai remiame ES įsitraukimą ir išeičių ieškojimą. Turėtumėme nepamiršti suverenumo ir užtikrinti tą susitaikymo procesą. Prancūzijos vaidmuo jau nekarta buvo paminėtas ir iš ties reikia problemą spręsti tarptautiniu lygiu. Taip pat norėjau pabrėžti ES mokymo misija. Čekija apie 40 savo e, karių nusintė joje dalyvauti. Taigi tikrai atkreipime dėmesį, nes tai svarbu visos ES saugumui. Dėkuoju, sako pirmininkė. O dabar guo vardu ponė Strifler. Dėkuoju, pirmininkė. Panašu, kad kol kas tik registruojame, kad regione vyksta neramumai ir reikėtų atsižvelgti į faktorius juos iššaukiusius. Reikia pakeisti tokią padėtį kartu su Pasaulio banku ir Tarptautiniu valiutos fondu reikia atstatyti šalį. Ir galiausiai reikėtų kovoti su nu, organizuotu nusikalstamu pasitelkiant slaptasias saugumo pajėgas. Žinoma, turi būti užtikrintos žmogaus teisės, nes dabar atrodo, kad labai padėtis sunki, plinta lygos, klesti skurdas. Dėkuoju, sako pirmininkė. Žodis kolegijai Strišler, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Prieš savaitę lankiausi Malyje bei Mauritanijoje. Humanitarinė situacija Šiaurės Malija yra labai neraminanti, nes dabar Liepos 28 dienos rinkimai yra prioritetas ir jis užgožia visą kitą vis, būtent rinkimams visas finansavimas yra skiriamas. Tiek Šiaurės Malija, tiek kitose dalyse e, situacija yra bloga ir blogėja. Ateityje taipogi, ko gero, e, dar tik tai blogės, nes gali kilti, pavyzdžiui, ir plisti choleros epidemija, taip pat e, nepakankamas maitinimas, maitinimasis žmonių užfiksuojamas tame regione. Dėl terorizmo ir kitų grėsmių e, humanitarinės paslaugos teikiamos labai vangiai. Ir aš lankiausi Agmeroje, Mauritanijoje taipogi, bei išsakiau savo nerimą dėl situacijos Malija. Ši pabėgėlių stovykla smarkiai nukentėjo dėl audros praėjusią savaitę ir maisto tiekimas dar labiau dėl to pablogėjo. Pabėgėliai iš Malio nenori grįžti į Malį tol, kol nebus užtikrintas saugumas. Saugumo užtikrinimas yra labai svarbus grįžtant į, į demokratijos kelią. Rinkimai šią prasme būtų labai svarbus. Aš mačiau, kad e, valdžios atstovai tikrai nori ir stengiasi e, skaidrius rinkimus užtikrinti. Tačiau tai sudėtinga bus padaryti dėl to, kad ne visi piliečiai yra užsiregistravę, daug piliečių yra e, užsienyje, pabėgėliai, e, tai yra pabėgėliai ir dėl saugumo taipogi, dėl techninių kliučių gali iškilti nemažai problemų. Ačiū. Dabar žodis kolegai Kortės. Minutė. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, aš manau, kad visi čia esantys parlamentarai žino, jog ES, kad ES yra prisėmusi įsipareigojimų dėl malio, tačiau taip pat mūsų laukia ir nemažai iššūkių. E, humanitarinė pagalba bei vystomasis bendradarbiavimas turi, padaryti, turi būti kaip įmanoma veiksmingesni. Ir ši parama pagalba e, yra nepaprastai didelės svarbos maliui, kuris yra viena iš skurdžiausių e, pasaulio valstybių pusė milijono, pusė milijono maliečių reikalinga pagalba, 650 tūkstančių vaikų badauja Malyje. Tarptautinės organizacijos šiuo metu veikia Malyje ir bando užkirsti kelią badui. Taip pat matome, kad šioje šalyje žmogaus teisų pažeidimai vyksta. E, vaikai yra įtraukiami į karo veiksmus, neteisėti veiksmai kiti yra atliekami. Ir labiausiai dėl to nukenčia vaikai ir moteris. Būtent todėl ES pagalba turi, labai svarbi yra užtikrinant žmogaus teisų pagarbą. Ačiū dabar žodis ponui Rinaldi, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. E, Malija veikia jungtinių tautų misija, taip pat turime ir donorų forumą, e, nemažai lėšų yra numatyta, rinkimai yra taipogi numatyti. Pasižiūrėsime, kaip tai pavyks padaryti. Na ir dar ketvirtasis dalykas yra tai, kad ES vieningos pozicijos laikosi. Lyginant su Iraku ir Libija, tai jau yra pažanga. Malija kilo karas, dėl kurio jis neatsakingas. Taigi, barbarai užpuolė tiek žmonės, tiek kultūros paveldą. E, o dabar pasižiūrėkime, kasgi nutiko Afganistane. E, lėšų skirstimui reikalingas geras koordinavimas tam, kad nebūtų dubliavimuose, tam, kad nebūtų kakofonijos, tam, kad e, nebūtų tarpusavėje prieštaraujančių veiksmų. Taigi, Malio politikai taipogi turėtų prisijimti atsakomybę. Malis nukentėjo taip pat ir dėl vidinių prieštaravimų. Taigi dabar tų lėšų pagalba reikėtų pabandyti juos peržengti. Reikia kovoti taip pat ir su korupcija ir bandant užtikrinti, reikia bandyti užtikrinti paslaugas e, visoje Malio teritorijoje. Aš gerai pažįstu Mali, kur yra sakoma, kad jokia nėra natūraliai kylančios lygos ar blogio. Viskam yra tam tikrų priežasčių. E, ko gero galime kiekvienai problemai surasti atsakingą e, subjektą ar priežastį. Ir norint, kad situacija Malija pagerėtų, reikėtų galbūt būti optimiskešniems. Ponui Galeriui minutė. Žodis. Dėkoju. Malio atkūrimas ir demokratizavimas yra mūsų interesas ir Malio interesas taip pat. Mes nenorime, kad Malija atsirastų tam tikra tuštuma, kad Selija jį būtų. Mes nenorime, kad džihadistai ir kiti ekstremistai galėtų ten nevaržomi kurtis. Tad labai svarbu buvo tai, kad Prancūzija sureaguotų. Ir labai svarbu, kad vietoje būtų rengiama mokymų misija. E, svarbu, kad būtų surinkti, surinkti rinkimai, kad jie būtų laisvi. Daugelis kolegų išreiškė abejonių dėl rinkimų organizavimo. Aš buvau Pakistane ir Tunise pagrindinis rinkimų stebėtojas ir žinau, kad kai kalbama apie rinkimų parengimą, tam reikia daug laiko. Ten Tunise apie tai buvo kalbama sausį, bet rinkimai vyko spalį. Tad man kila klausimas, ar pavyks surenkti rinkimus Malyje. Ir ar su Malio uh, pajėgomis juos renkant, ar pavyks juos surenkti. Louis Michel regis irgi nekalba apie greitą rinkimų surengimą. Būtina užtikrinti tarptautinių standartų laikymasi tuose rinkimuose ir būtina, kad būtų teisingai sudarytas rinkėjų registras. Rinkėjai turi turėti galimybę gauti informaciją, kandidatai turi turėti galimybę vykdyti rinkimų kampaniją. Būtina, kad būtų sutvarkyta visa struktūra taip, kad būtų galima paskui sakyti, na štai tie rinkimai atitiko tarptautinius standartus. Kol kas man dar dėl to kyla abejonių. Ir aš manau, kad reikia diskutuoti su Malio gyventojais ir manau, kad bus galimybių e, pasiekti pažango šioje srityje. Ir svarbu padaryti viską, kad paskui pralaimėjusių pusė neturėtų galimybių pareikšti, kad rinkimai nebuvo demokratiški. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponų Tirolija. Pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, gerbiami kolegos. Malio teritorinis integralumas buvo užtikrintas, taika yra įtvirtinama. Puiku, kad ES imasi atsakomybės kartu su Prancūzija dabar asmeniniu momentu padeda Maliui. Tarptautinės organizacijos sakėsi remiančios ES ir remiančios Malio vyriausybę. Tai padėjo e, pasiekti tarptautinės pagalbos. 3,25 milijardai eurų pagalbos buvo pažadėta ir tai padės e, valstybei e, atsižvelgti svarbiausius savo poreikius. E, pirmiausia, būtina užtikrinti institucijų sukūrimą ir užtikrinti tinkamą valdymą šalyje, nes priešingų atveju piliečiai pradėtų nebepasitikėti savo valstybę, ypač šiaurėje. E, būtina užtikrinti legitimumą tam tikrą e, šalies administracijai, tam būtina surenkti rinkimus. ES turėtų nusiųsti rinkimų stebėjimų misiją į Malį. Ir būtina dirbti pozityviai ir reikiamų mastų. Būtina, kad regioninių partnerių kuo daugiau būtų įtraukta į Malio stabilizavimo procesą. E, Sahelio regiono nestabilumas kenkia ir Malio stabilumui. Ir dabar ES turi turėti strategiją viso Sahelio regiono stabilumui ir vystimui. Tai turėtų padėti e, išspręsti regionui kylančius iššūkius. Malija kylančius iššūkius, Sahelija kylančius iššūkius. Dėkuoju. Grazie, la parola. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Stasny, pusantros minutės. Thank you, Madam President. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėjau pasveikinti Prancūziją įvykdžius sėkmingą operaciją. Pavyko kartu su e, karinėmis grupėmis įveikti įvykusią krizę. Įsikišimas buvo sėkmingas, tačiau ekstremistai iki galo nenugalėti. Kol kas Vikstas remiasi tik karinėmis priemonėmis ir jomis vien mes problemos neišspręsime ir ilgalaikio stabilumo nesukursime. Reikia spręsti mm, kovos su radikaliais judėjimais problemą. Tam reikia gilių, išsamių ir mm, plačiai finansuojamų e, šaltinių kovos su skurdu, korupcija ir pabandyti įveikti socialinę įtampą. Taigi, didžiausias iššūkis yra kaip įveikti korupciją politikoje, kaip atkurti infrastruktūrą ir e, teikti e, visuomeniai reikiamą, suteikti reikiamą gerovę. Dėkuoju, sako pirmininkė, žodis kolegijai Kasteks. Labas vakaras, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Daug kas iš mūsų apgailestavo prieš keletą mėnesių, kad ES nedalyvauja aktyviau išvengiant krizės e, įsikišus Prancūzijai. Taigi dabar turime užtikrinti taiką ir demokratiją ir išvengti naujos krizės. Priežastis, kurios privedė prie krizės, vis dar egzistuoja. ši prevencija yra Europos vystimo politikos e, dalis. Finansinės ir žmogiškosios pastangos, e, prancūzijos pastangos būtų buvusios e, bergždžios, jeigu ES nebūtų prisėmusi įsipareigojimų tam tikrų. Kaip kad sakė kolegos, Liepos ir rūpiučio mėnesio rinkimų nepakaks e, šalies stabilumui bei visos Sahelio zonos stabilumui užtikrinti. Taigi mes turime e, visapusiškai įsitraukti į demokratizavimo proceso įgyvendinimą ir į naujų krizių prevenciją. Ačiū. Dabar žodis pusantros minutės. Das demer, Dies demera. Mm, dėkoju. Aš norėčiau pasisakyti dėl uh, išvykusių asmenų ir pabėgėlių uh, grįžimo. Reikėtų taip pat kalbėti apie saugumą ir šalies teritorinio integralumo pagarbą visame regione. E, rinkimai turi vykti tinkamai. Rezultatų uh, legitimumas priklausys be jokios abejonės nuo tinkamo rinkimų surengimo visoje e, šalies teritorijoje. Visi piliečiai turi turėti galimybę dalyvauti rinkimuose. Aš apie tai kalbu, nes dabar, pagal, bent jau dabartinė sistema nesudaro sąlygų visiems dalyvauti rinkimuose, tik tai 30, 30 procentų gali dalyvauti rinkimuose. Lyginant su mūsųse veikiančia rinkiminė sistema, Europoje veikiančia sistema, tai yra labai mažai. Aš manau, kad turime dalyvauti rinkimuose, būti, tiksliau stebėti rinkimus, turime būti budrus, bet taip pat turime išvengti ir paternalizmo turime išvengti per nelik skubotų vertinimų taipogi. Pageidautina būtų, kad būtų užtikrintas saugumas visoje teritorijoje ir kad galėtume nuvykti į visą teritoriją, kad visa teritorija būtų pasiekiama, ne vien tik tai kai kurie regionai. Ačiū dabar žodis ponui Zalai. Kolegos, reikia kovoti su terorizmu ir radikaliu islamu. Ir Malis yra ta valstybė, kurioje galime tą padaryti. Svarbiausia mūsų užduotis yra neleisti šiam fenomenui išplisti po šį Afrikos subsaharos regioną. Turime sukurti tą saugumą nuo Sudano iki pat Afrikos kyšulio. Būtina sukurti strateginio saugumo mechanizmą, kuris veiktų šioje regione ir sukurti reikiamą barjerą. Tokiu būdu mes sustabdytumėme šį neigiamą fenomeną ir užtikrintumėme stabilumą Malyje. Tai galime pasiekti, jeigu kartu apjungsime visas e, skiriamas finansinės lėšas. Dėkoju. Ačiū. E, žodis ponui Giuken. Ačiū pirmininkė. Vasario mėnesį ES organizavo konferenciją dėl Malio. Ten buvo sakoma, kad reikia maliečiams suteikti progą demokratiniu ir taikiu būdu išspręsti krizę ir leisti Malio gyventojams patiems dalyvauti ekonominėme ir politinėme šalies gyvenime. Kad tai būtų pasiekta, aš manau, kad reikia vengti politikos orientuotos į simptomus, vien kovoti su terorizmu sausros ir vyriausybės nesugebėjimas suteikti pagrindinių išteklių ir maisto kelia didelį nepasitenkinimą. ES turėtų suteikti finansinį ir politinę paramą. Taip pat turėtų padėti spręsti tas pamatinės problemas. Kad pavyktų sukurti stabilumą Malėje, reikia garantuoti saugų maisto tiekimą, taip pat reikia mokyti Malio karinės pajėgas ir tai yra patys pirmieji būtiniausi žingsniai. Būtent dėl to aš labai remiu ES mokymo misiją Malėje, kuri yra būtina saugumui atkurti. ES privalo parodyti, kaip galima išspręsti šią situaciją ir paremti Malį šią sunkia akimirką. Dėkuoju, sako pirmininkė. Toliau žodis kolegijai Gabriel. Ačiū pirmininkė, aš tik tai noriu pakartoti, kad Malija situacija labai sudėtinga ir kartu su Burkina Faso e, prezidentu vykdomos darybos yra labai svarbios. Taip pat norėčiau dabar atkreipti dėmesį į birželio 28 dienos rinkimus. Tai yra pirmasis žingsnis į Malio atstatymą. Rinkimai neturi būti kontraproduktyvus. E, rinkimų saugumo užtikrinimas yra pagrindinis klausimas e, Europos e, mokymų misijos turėtų daugiau e, pasitikėjimo e, investuoti į Malio kariuomenę, kad nepasikartotų kovo mėnesio įvykiai. Ir būtent Malio armija turi užtikrinti visos teritorijos integralumą. Gerbiamas komisijos nariai, jūs jau sakėte, kad tarptautinė bendry, bendruomenė, Prancūzija, e, Minusma, ES gali tik tai e, padėti užtikrinti saugumą, bet negalime mes užtikrinti Malio valstybės funkcijų. Ir problemos neturi būti atidėliojamos periodui po rinkimų. Pavyzdžiui, smurto problema. Turi būti tesiami malio kariuomenės mokymai, taip pat rinkimų stebėjimo misijos mokymai. Tai yra konkretūs dalykai, kuri, kuriais turėtume už, įgyvendinti savo įsipareigojimus Maliui. Ir laikotarpis po rinkimų yra labai svarbus, turime ir toliau tęsti ir gyvendinti savo įsipareigojimus. Na, o kas dėl viso Sahelio regiono, tai reikia užtikrinti saugumą, nes būtent saugumas galės prisidėti prie stabilumo visame regione. Ačiū. Ačiū dabar žodis kolegiai Korolai. Ačiū. Pirmininkė, prieš metus būtent šioje salėje kalbėjo, kalbėjau apie situaciją Malyje, kalbėjau apie būtiną dialogą, apie tai, kad visi veikėjai subjektai turi susėsti prie bendro stalo. Na, o štai dabar 2013 metais sutaikymo, nacionalinio susitaikinimo komitetas dialogas buvo įkurtas ir būtent jis siekia tų pačių tikslų. Tačiau dėrybos vyksta ne tik tai dėl priemonių, instrumentų, vis dar reikalinga yra parama tarpininkavimui. Europos Sąjunga jau daug investavo čia ir būtent dėl tų investicijų procesas buvo sustiprintas. Na, O dabar kas dėl saugumo užtikrinimo šalies viduje, tai visi subjektai, visi e, kariuomenės daliniai, taip pat, et, taip pat etinės grupės jaunimas, visos pilietinės visuomenės, apskaitai visuomenės struktūros turi dalyvauti atkūrime malio. Ačiū. Dabar žodis ponai Pieblaks, prašom. Dėkoju. Buvo pasiekta svarbių dalykų ir aš noriu pasakyti keletą dalykų. Pagalba Maliui yra esminė. Bet kokia parama Maliui yra teikiama vadovaujant Malio e, administracijai. Tai yra Malio tradicinės institucijos e, vadovauja pagalbos programoms. Ir būtent Malio e, administracija 14-15 tūkstančiai ir kitais metais vadovaus pagalbos įsisavinimui finansiškai galima paremti e, Malį. E, ir jeigu Malis surenks demokratiškus ir patikimus rinkimus, tai tuomet Malis turės dar daugiau galimybių reikšti savo nuomonę. Ir antras dalykas, kurį norėčiau paminėti. Nekarta buvo minėta, kad uh, E, jungtinės tautos taip pat yra įsitraukusios tą procesą, yra priimta ne viena jungtinių tautų rezoliucija, kurios tikslas yra uh, užkirsti kelią smurtui, yra taip pat ir misija veikianti Malyje ir ponas Kunders vadovauja viena iš tų misijų. Mes taip pat turėtume pasižiūrėti, kiek solidarumo sulaukė iš valstybių narių malio žmonės, nes ne tik Europos komisija ir Prancūzija pasiūlė savo pagalbą maliui. Ta pagalba pasiūlė Latvijai, pavyzdžiui, dalyvauja mokymo misijoje. Ir žmonės labai didžiuojasi tuo, kad galėjo pasiūsti pagalbą maliui. Tai yra iš tiesų Latvijai dalyvauja tuose mokymuose intensyviausiai. Tai Mes taip pat e, turime ir finansinį susitarimą. E, jo tikslas yra atkurti socialinės tarnybas, užtikrinti žmogaus teisės ir suteikti svarbiausią pagalbą pagrindiniams poreikiams užtikrinti. E, būtina taip pat užtikrinti ir pilietinės visuomenės veikimą. Na ir paskutinis dalykas. Mes vėl galim sugrįžti į Sahelį. Tai yra daug iššūkių kelianti vieta, e, tačiau saugumas e, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Čia 2011 metais buvo numatytas pagrindas to regiono vystimus ir dabar buvo pasiūlyta keletas papildomų elementų, tačiau tuos 2011 metų dokumentas yra geras pagrindas žvelgti naujas galimybės. E, mes žinome, kad finansinės lėšos yra ribotos, tad turime jas naudoti išmintingai, kad galėtume paremti tas veiklas, kurių dėka Sahelio regionas taps labiau klestintis, saugesnis, ramesnis. E, kova su skurdu Sahelėje bus ilgas procesas. Na ir tokia asmenė pasaba pabaigai. E, Vistomoji pagalba Maliui. Aš girdėjau jau e, ne vieną svarbų asmenį šios tribūnos, kalbant apie Malio problemas. Be abejo, tas regionas turi pačių vairiausių problemų, tačiau kaip mes jas sprendžiame, net e, ką, ką mes būtume turėję daryti, nes mokymo misija dabar e, veikia vadovaujant Malio administracijai. Prezidentas niekada ne, ne, neliepė atsiųsti kažkokių ginkluotų pajėgų ir mokymų. Žodžiu, šalies administracija veikia, mes turim su kuo kalbėti apie saugumą, bet mes negalime primesti šalims, kurios turi regalės vyriausybės savo sprendimų. Tad užduotis buvo tikrai labai delikati, mes turėjom kelti šį klausimą ir turėjome klausti apie tai, ar šaliai nereikėtų vienos ar kitos pagalbos, į kurią kol kas gal nebuvo rimtai žiūrimas, nebuvo prašoma. Iki šiol e, pagalba, sakoma, buvo nepakankama, bet e, iki šiol ankstesnė Mali valdžia tos pagalbos neprašė. Jeigu e, būtų tos pagalbos prašyta aktyviau, tai manau, būtume galėję išvengti tos situacijos, kurioje esame atsidūrę šiandien Malyje. Mes galim didžiuotis tuo, ką nuveikėm Malyje, galim didžiuotis tuo, ką ten dar veikėme iki šiol ir manau, kad savo pagalbą ge, galime pagerinti. Dėkoju. Grazie, komisar. Dėkoju komisijos nariai. Turime rezoliucijos projektą. Baigsime diskusijas. Balsuosime rytoj vidudienį dėl rezoliucijos projekto.